Man labai džiugu, kad galiu pradėti šį posėdį, kuriuo taip pat pradėsime ir um, Žemės ūkio bei kaimo plėtros komiteto darbą devintojoje parlamento kadencijoje. Mes esame e, susidūrę su labai nemažai iššūkių, Ir tik tais vieningame parlamente galėsime ginti daugiau negu dešimties milijonų mm, žemdirbių ir, ir 500 milijonų europiečių interesus. Norėčiau visoms ir visiems pris, priminti, kad šiandieną posėdis yra transliuojamas internetu. In, e, vertimas vyksta į 22 kalbas, tik į maltiečių ir į gėlų kalbą vertimo nėra. Jūs žinote, kad mūsų posėdžio tikslas yra išsirinkti pirmininką ir vicepirmininkus mūsų komitete. Turėsime balsuoti taip pat ir elektroniniu būdu, jeigu pamiršote savo elektroninės balsavimo korteles, tai e, žinokite, kad yra ir pakaitinių kortelių, pasižiūrėkite, ar tikrai turite. Ir jeigu ne, tai tada pasimkite pakaitinės. Pirmiausia, išsirinksime pirmininką, o tada vicepirmininkus. Pagal reglamentą kvorumas pirmininkui rinkti yra 12 fiziškai dalyvaujančių parlamentarų salėje. Maksimalus balsuojančiųjų skaičius yra 48, šiandieną balsu, balsuojantieji Šiandieną salėje dalyvauja ir pavaduojantieji nariai. Jie gali balsuoti vietoj tikrųjų narių. Ar turime sąrašą? Turime sąrašą. Petri Sarvama yra pavaduojantis narys, jis pakeičia Peter Jar. Jį pakeičia Peter Jar. Aš pats pakeisiu Andrei Bradfordą, aš esu Sara Sardas, Sardas. Ponas Žil Le Breton bus pakeistas ponios Joel Milan. Diana Dots bus pakeista Ivan Sindžik. Atsiprašau, turbūt neteisingai ištariau pavardę. Peter Jar pavaduoja pona Ziener. Jūs nepaminėjote, kad aš pavaduoju pagrindinį narį. Pasižymėjote, ačiū. Taip, aš tą sakiau pačioje pradžioje. Pamiršau tiesiog jūsų pavardę paminėti vietoj tikroje nariu mes dabar patikrinsime, kaip veikia elektroninio balsavimo sistema. Tokiu būdu įsitikinsime, kad visi turi savo balsavimo korteles. Jeigu visi pasirengia, pabandykime patikrinti sistemą. Balsavimas pradedamas. Bet čia tik testas. Okay. One, two, one SND, one SND too much. We have, we have one SND. Yra vienu socialdemokratų nariu balsuojančių per daug. Negudraukite, sako pirmininkas. More, Abbiamo ancora un voto di troppo. Dar vienas balsas atliekamas, kurio neturėtų būti. Abbiamo 49 voti. 49 e balsai dabar pagal balsavimo sistemą, maksimumas yra 48. Tačiau tas balsas, kuris čia yra perteklinis, neaišku iš kur. Balsuoja tik tais tikrieji ir pakaitiniai nariai. Pane Miller. Labai trumpai, Dačiančiolos dar nėra salėje ir mūsų frakcijos vardu Charles Görits balsuos, taigi mes turime septynis narius. Okay, Ulrik, we will take notes about that. Puiku, priimsime domen viską. Dabar paprašysiu įvardinti savo kandidatus į pirmininko postą. Kiekvienas kandidatas turi būti pasirašęs finansinių interesų deklaraciją ir taip pat gero elgesio e, kodekso deklaraciją. Politinėms frakcijoms žodis kas pirmas. Dėkoju. Pirmininkė, aš identiteto ir demokratijos e, grupės e, kandidatę ponę Barkas pristatau kaip kandidatę. Puiku. Ar jūs, ponė Barkas, sutinkate kandidatuoti? Taip, aš sutinku kandidatuoti. Puiku, ačiū. Ar kitos politinės frakcijos norėtų savo kandidatus pristatyti? Prašau, EPP. Ačiū nuo EPP frakcijos ir kaip koordinatorius EPP šiame komitete ponas e, teikiu Norbert Lind kandidatūrą. Norbert Lins, ar jūs sutinkate kandidatuoti, klausė pirmininkas. Taip. Jeigu daugiau kandidatų nėra, patvirtinu, kad pone Barkas ir ponas Lins mūsų komiteto nariai užpildė visas reikiamas e, deklaracijas tiek dėl finansinių interesų, tiek dėl uh, gero e, elgesio kodekso ir galime balsuoti. Primenu, atidžiai klausykite, balsuodami už poną Lins, spaudžiate raudoną mygtuką. Pone Bakas renkame žalių mygtukų. Ar aišku? Tik vieną vienintelį kartą balsuosime. EPP kandidatas Norbert Lins. Raudonas mygtukas. Pone Barkas. Žalias mygtukas. Ar supratote? Pradedame balsuoti. Ok, voto chiuso. Balsavimas baigtas. Norbert Lins gavo 36 balsus, o ponia Bakas 11. Taigi Norbert Lins yra pirmininkas. Norbert Linz ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Norbert Linz gavo absoliučią daugumą ir norėčiau paprašyti jo prisijungti prie mūsų šioje pirmininkaujančiųjų tribūnoje. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen. Kolegos, labai ačiū už parodytą pasitikėjimą. Tikiu, kad, kad ir daug laukia mūsų darbų, žemės ūkio reforma, kiti klausimai ir kad tikrai daug lūkesčių su mūsų darbu sieja ūkininkai, vartotojai, mes darbus įveiksime, lūkesčius patenkinsime ir aišku reikėtų kuo greičiau kipti į veiklą, teskime steigiamąjį posėdį bei išsirinkime vicepirmininkus. Siūlau pradėti procedūrą, tęsė pirmininkavimą angliškai, kad neįsiveltų klaidelių mano perskaitytame tekste. Perskaitysiu visus formalumus, kurių privalome laikytis. Kolegos, dabar renkame vicepirmininkus. Pradėsime nuo pirmojo vicepirmininko, po to atskiras E, atskirų balsavimų išsirinksime antrąjį, trečią ir ketvirtąjį vicepirmininkų pagal mūsų darbo taisyklės. Keturiems vicepirmininkams išsirinkti reikalingas 12 narių kvorumas. Maksimalus balsų skaičius agrikomitete 48 balsai, tikrieji nariai arba juos pavaduojantis pakaitiniai nariai. Šiandien pakaitinius narius jau girdėjome, nebereikia čia dar kartą tų pavardžių skaityti, kaip suprantu. Jeigu frakcijos nori pristatyti naujų pakaitinių narių, prašau, padarykite tą nedelsdami. Norinčių pasisakyti nėra. Prašau. Prezident. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Laikantis demokratijos ir pluralizmo principų, identiteto ir demokratijos frakcija norėtų pateikti ponios Merced Pibarkas e, kandidatūrą kaip e, pirmosios vicepirmininkės į vietą. Į pirmosios vicepirmininkės vietą. Okay. Da waren wir, da waren wir jetzt noch gar nicht. Aišku, mes dar taip toli nepažengėme, bet jau pristatėte savo pasiūlymą, pasižymėjome. Tiesiu formalų darbą, aš noriu priminti, kad reikia atsižvelgti, formuojant biurą į geografinį pasiskirstimą, pasiskirstimą pagal lytis. Todėl noriu kreiptis į frakcijas ir prašau jūsų pateikite kandidatų į pirmąjį vicepirmininko postą Agri komitete. Noriu priminti, kad šis asmo turi būti tikrasis komiteto narys bei turi būti užpildęs finansinių interesų ir gero elgesio kodekso deklaracijas. Ar yra kandidato Martin Weislinger? Prašom. Siūlau Francisko Galiero į pirmojo vicepirmininko pareigas. Francisko Grėjo jūsų kandidatūra iškelta idėja Titeto frakcija pasiūlė ponė Pirbakas Ar abu kandidatai sutinka kandidatuoti? Taip, taip sutinku kandidatuoti į pirmojo vicepirmininko postą. Kyla klausimas, kaip balsuosime, ar tai turėtų būti slaptas balsavimas, galima balsuoti slaptai, jeigu bent dešimt narių. A, entschuldigung. Pirmininkas atsiprašo, naujokas šiame poste, bet kuriuo atveju reikia balsuoti slaptai dėl pirmojo vicepirmininko. Also, <clears throat> Taigi slaptas balsavimas, sako pirmininkas. Balsuosime gal greičiausiai elektroniniu būdu. Pone Babriks, Pabrikas raudonas mygtukas, ponas Girėjo žalias mygtukas. Balsuosime nedėlisant.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 Ja, dann kann ich die Abstimmung schließen. Baigiame balsuoti. Už poną Gerėro balsavo 38, o už ponę Pabrikas 6. Kolega, laukiu jūsų e, prezidiume. Okay, dann können wir zum äh, zweiten. Dabar rinksime antrąjį vicepirmininką ar vicepirmininkę. Ar frakcijos turi pasiūlymų? Kolega Soido, prašom. Gracias, presidente. En nombre del grupo. Dėkoju. Europos liaudės partijos vardu norėčiau pristatyti Daniel Buzę kaip ant, kandidatą į antro vice pirmininko postą šiame komitete. Gibt's weitere Vorschläge? Ar būtų dar pasiūlymų? Ačiū. Laikantis pluralizmo ir demokratijos, identiteto ir demokratijos, E, grupės vardu mes siūlome į antrą vicepirmininko, antro vicepirmininko postą ponę Makset Pibarkas. Ačiū. Ar būtų dar pasiūlymų? Ne. Tai reiškia, kad tuoj balsuosime. Jeigu balsuosite už Daniel Būdą, spaudžiame žalę mygtuką, o jeigu norite balsuoti už ponę Pibarkas, tai prašome vėlgi spauskite raudoną mygtuką. Pradedame balsuoti. Prašom. Dann können wir die Abstimmung abschließen. Baigiame balsuoti. Už kolegą Būdą e, balsavo 37 kolegos, o už e, ponę Pivarkas 7. Prašom, išrinktasis kandidatas ateikite čia į prezidiumą. Ja, <clears throat> liebe äh, Kolleginnen und Kolegos, jau iš pasakysiu, kad dėl likusių dviejų kandidatų rinkimo kils problemų. Todėl frakcijos iš anksto prašė galimybės pasisakyti. Aš tą galimybę tikrai suteiksiu. Turime pasirūpinti neužtęsti posėdžio ir laiku jį baigti, nes baigsis posėdžiui skirtas laikas, taigi kas prašo žodžio. Grazie Presidente, a nome del gruppo dei socialisti e democratici credo che... Socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad kito posėdžio metu 23 birželį. 23 Liepos e, šioje frakcijoje galėsime problemą išspręsti. Ačiū ponė pirmininkė, e, džiaugiuosi, kad buvote išrinktas, kadangi į trečiojo vicepirmininko postą yra e, nemažai kandidatų, tai gal balsuokime dėl ketvirtojo vicepirmininko prieš balsuodami dėl trečiojo vicepirmininko ir kolegos gal jausis saugiau, jeigu pirmiau išsirinksime trečiąjį, ketvirtąjį, atsiprašau, vicepirmininko, trečiąjį kiek vėliau. Aš noriu palaikyti ponę Müller, balsuokime dėl ketvirtojo vicepirmininko, tai būtų labai protingas sprendimas. Ačiū. EKR frakcijos vardu norėčiau ponę Mazelį Aguilar į trečiojo vicepirmininko, vicepirmininkės postą nominuoti. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense... Dėkoju, pirmininkė, man atrodo, kad būtų labai geras signalas pasiūstas komiteto pradžioje, jeigu neatidėliotumėm ir išrinktumėm savo trečią vicepirmininką ar vicepirmininkę tuo jau pat. Ačiū. Glaube, Mums reikia apsispręsti dėl darbo tvarkos. Du kolegos siūlo kiek pakeisti balsavimo tvarką. Yra vienas pasiūlymas atidėti trečio ir ketvirtojo vicepirmininko rinkimus kitam posėdžiui. Po to kitas pasiūlymas teikiamas dviejų frakcijų išsirinkti pirmiau ketvirtąjį vicepirmininką ar vicepirmininkę. Kokia e, būtų dauguma palaikyti atrenkant į vieną ar kitą pasiūlymą, mes turime du pasiūlymus - rinkti pirmiau ketvirtąjį vicepirmininką, o socialdemokratai siūlo abiejų vicepirmininkų rinkimus atidėti. Aš siūlau kolegos balsuokime. Sekundėlę. Also, also. Kolegos, toks pasiūlymas. Siūlau išsirinkti ketvirtąjį vicepirmininką. Išsirinkėme ketvirtąjį vicepirmininką. Ar būtų tam prieštaraujančiųjų? Herbertai? Ačiū, ponė vicepirmininkė. Sveikinu su išrinkimu bet jeigu mes neišsirinksime trečiojo, tai dėkime šiandien tašką ir palaukime kito ar dar vėlesnio posėdžio po poro savaičių reikia išsirinkti vicepirmininkus darbo taisyklių nurodyta tvarka. Trečia ir ketvirtai tai būtų teisingiausias sprendimas, jeigu jau būtų atidėta tai aš balsuočiau tikrai už atidėjimą, bei jeigu jau atidedame, tai atidėkime abiejų likusių vicepirmininkų rinkimus, o ne tik, ne tik vieno. Toks būtų mano pasiūlymas ir argumentai. Ačiū. Turime pasiūlymą atidėti abiejų vicepirmininkų rinkimus. Kas tam pritarė, prašau pakelkite rankas. Thank you. Okay. Also, das machen wir elektronisch. Kolegos, elektroninis balsavimas. Kas už tai, kad atidėtume trečiojo ir ketvirtojo vicepirmininko rinkimus, spaudžia žalią mygtuką, kas yra kitos nuomonės, spaudžia raudoną mygtuką. Okay, dann schließe ich die Abstimmung. Kolegos, baigėme balsuoti. 29 už atidėjimą, 16 prieš. Kolegos, Liepos 23-ąją išsirinksime 3 ir 4 vicepirmininkus. Taigi man beliko baigiantis posėdžiui informuoti apie kito posėdžio datą. Liepos 23. Taigi Liepos 23. Visą dieną iš ryto ir po pietų numatytas mūsų posėdis. Ačiū visiems. Baigiame posėdį.